E, e, frakcijos pateikė prašymus dėl pakeitimo savo narių darbo komitetuose, yra parengti sąrašai ir mes atliksime tuos pakeitimus, jeigu papildomų pastabus išsakyta iki posėdžio pabaigos. Tiek pranešimų, o dabar galime pradėti diskusiją. Gerbiami kolegos, dar kartą prašau. E, Diskut